Tęsėme mūsų posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl ES ir Junktinių valstybių susitarimo dėl oro susisiekimo. Iš karto norėčiau suteikti žodį poniai komisijos nariai Kristalinai Georgievai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti parlamentui už galimybę pristatyti darybų su JAV rezultatus dėl sutarimo dėl oro susiekimo antrojo etapo. Anksčiau, kovo 25 šiais metais Europos komisija inicijavo antrojo etapo dėrybas, dėrybas, kuris labai palaikė parlamentas. Parlamentas iš tikrųjų suvaidino labai konstruktyvų vaidmenį per visas šias dėrybas ir už tai komisija jam labai dėkinga. Taigi dabar leiskite apžvelgti e, antrojo etapo sutarimo pagrindinius e, elementus. Šis e, sutarimas remiasi pirmojo etapo sutarimu kuris buvo pasirašytas 2008 e, metų kovo 30. Ir buvo kalbama apie naujų investicijų galimybę, naujų rinkos galimybę atverimą, taip pat e, bendradarbiavimo sistemos sukūrimą tokias, tokiamis temomis kaip aplinka, socialinė apsauga, konkurencija ir saugumas. Taigi, dėl aplinkosauginio aspekto e, antrojo etapo sutarime nu, nustatyta griežta reikalavimų sistema, kuri leistų spręsti ekologinės problemas iškilusias tiek JAV, tiek e, Europai. Taikant tokius praktinius e, sprendimus kaip švaresnės e, skrydžio bei skrydžių aptarnavimo technologijos, taip pat tam tikrų taisyklių trukimas į tarptinės civilinės aviacijos organizacijos nuostatus. Abi šalis pripažino, kad labai svarbu būtų vengti pastangų dubliavimo ir stiprinti suderinamumą rinkon orientuotų arba su rinkos derinamą priemonių, kurios taikomas vienoje kitoje pusėje, ypatingai e, prekybos emisijo, emisijomis schema. E, pažanga pasiekta ir saugumo užtikrinimo srityje, ten yra mažinama našta susijusi su saugumo užtikrinimu, e, nustatant reikalavimus ateityje E, pravesti konsultacijas dėl abipusių reikalavimų. Atsakingos valdžios institucijos turėtų orientuotis daugiau mažiau vienodas e, atsakomybės sritis ir taip pat abiejose Atlanto pusėje turi būti išteikinamas skaidrumas ir suderinamas. E, aviacijos sutarimas be abejo turi pasiekti pusiausvyrą tarp viena vertus stiprios rinkos, rinkų, galimybės, rinkų galimybių ir kita vertus socialinės apsaugos. Tai turi būti pasiekta e, ne darbo ir darbuotojų teisų sąskaita. E, Komercinėje srityje Europa įgyjo daugiau teisų, tarp kita ko ir galimybė tiesiogiai pasinaudoti Flamerika programą, išskyrus e, gynimijos aspektą. Na ir e, Taip pat e, JAF vežėjai įgijo atinkamą priegą. Tačiau be nesvarbiausias sutarimo aspektas būtų įsipareigojimas e, judėti dar toliau. E, sutarimo dalis yra Europos ir JAF sutarimas toliau šalinti e, rinkos barjerus, su kuriais susidurė šios verslo šakos atstovai ir e, palengvinti galimybę pasinaudoti pasauliniu kapitalu. Tokia tolesnė pažanga bus siekiama dirbant jungtinio komiteto formate. E, jeigu pažanga bus per lėta, tai mes esame numatę tam tikras specializuotas kryptis, kad būtų pasiekta tolesnės pažangos šioje srityje. Abi šalis e, įsipareigojo siekti pažangos šioje srityje, garantuojant e, papildomas teisės, užtikrinant piliečių, tai užtikrinant keleivių vežimo teisės ir garantuojant šias teisės pagrindiniams vežėjams. Taigi, apibendrint pirmininkę, e, sustarime e, aptarta daug įvairių sričių susijusių su mm, oro transportu, tokiu kaip e, vartotojų apsauga, aplinkos apsauga saugumas ir taip toliau, atsiveria daug naujų tiesioginių komercinių galimybių, nustatomas tam tikros gairės svarbiausiams investicijų sritims vykdant investicijų reformą ir taip pat E, įtvirtinami tam tikri pasiekimai, kurie būtų buvę prarasti, kurie, kurie dėkėsi dar nuo pirmojo etapo sutarimo, tačiau būtų buvę prarasti, jeigu nebūtų pasirašytas antrojo etapo sutarimas. Na ir gaunama nauda, e, vertinama maždaug 12 milijų, milijardų eurų ir apie 8 tūkstančiais naujų darbo vietų, kas yra be abejo labai svarbu, ypač dabartinėme ekonominėme klimate. Taigi aš labai tikiuosi, kad visą tai pasakius parlamentas pritars šiam svarbiam sutarimui. Labai ačiū. Komisarė. Dabar norėčiau steigti žodį norintiems pasisakyti. Visų pirma, politinių frakcijų vardu. Pradėsime nuo Matijo Groš, kuris kalbės e, Europos liaudės partijos vardu. Ačiū. Pone komisijos narė, Sustarimas su jungtinėmis valstybėmis dėl oro susisiekimo yra be abejo labai svarbus ir būtent dėl šios priežasties parlamentas ir mūsų komitetas labai aktyviai dalyvavo diskusijose. 60 procentų visos e, aviacijos pasaulyje vyksta tarp Europos ir jungtinių valstijų, todėl mes suvokiame to reikšmę ir tikimės, kad atitinkamai abi partnerės suvoks tikro dvišalio susitarimo svarbą. Ir ateityje raginsime abi partnerės tai, kas pasiekta ir toliau gerinti. Ir atsižvelgianti visą, kas jau buvo padaryta ir nuveikta ir žavintis visų tuo, ir kad ir kokie optimistiški mes būtume, po šių, dis, po šių darybų. Vis dėlto aš asmeniškai ir Europos liaudės partijos frakcija mano, kad dar reikia dėrėtis dėl daugelio dalykų ir e, nesame visiškai šimtų procentų patenkinti dabartiniais rezultatais kai kurie dalykai dar nebuvo išspręsti. Pirmiausia, dalyvavimas kapitalo pasiskirstime. Mes sakome, kad yra padaryta lyginus nemaž, e, nedaug pažangos, turint omeny, kiek dar buvo galima padaryti. Kitas dalykas - techninės e, priežiūros tarnybos taip pat turėjo būti. Dėl jų taip pat turėtų būti tartasi aktyviau, o kalbant apie prieigą prie rinkų, Mes jau net nedrįstame kalbėti apie kabotažą, nes tas žodis tampa beveik tabu jungtinėse valstijose. Tačiau sakyčiau, kad tai, ką mes suteikėme kitiems e, dvišalėme susitarime, turėtume tuo pačiu naudotis ir savo namuose. Tačiau taip nėra šiuo atveju. Aš esu ir toliau laikausi nuomonės, kad e, e, kalbant apie kitus punktus, o ne socialinį, dėl kurio buvo nemažai pasiekta, Taigi, kalbant apie kitus punktus, mes dar daug ko nepadarėme ir turime dar didelį potencialą daryti pažangą. Aš manyčiau, kad parlamento pozicija galėtų būti trejopa pirmiausia. Tokie susitarimai, jiems reikia teisinio pagrindo, kai kalbame apie informacijos mainus. Ir, e, mums reikia e, aiškių taisyklių dėl duomenų apsaugos ir nereikėtų parlamento pastatyti tiesiog jau prieš esamą faktą. Kitas dalykas, reikia pabrėžti dvišališkumą to susitarimo, tai nėra viena šalis susitarimas, jis turi būti tikrai dvišalis. Ir trečias dalykas, man nu, nuomonė labai svarbus dalykas, reikia nustatyti tam tikras datas, terminus, kaip toliau e, dėrėtis. Jau dabar nustatyta, kad iki 2010 spalio lapkričio mes dar galime dėl daug ko dėrėtis ir ateityje iš tiesų pasieksime tikrai dvišalio susitarimo. Ačiū. Rosúr, nagyon köszönjük a hozzászólását, most pedig. Ačiū už šį pasisakymą. Dabar žodį suteiksiu ponui Alkadraui, socialistų frakcijos vardu. Prašau. Ačiū, pirmininkė komisarė kolegos, 2007 metais, kada buvo baigtas pirmojo etapo sustarimas dėl oro transporto. Europos transporto operatorių koncepcija buvo patvirtinta ir tai buvo labai svarbu visiems operatoriams. Kitaip sakant, visi Europos operatoriai galės skristi bet kokį punktą JAV. Tai buvo labai svarbus lūžis dvišalėse darybose. Visai mūsų aviacijos transporto pramonė. Antra, pagal pirmąjį sutarimą buvo sudarytas jungtinis komitetas tam, kad vyktų reguliarios tolesnės konsultacijos tarp abiejų šalių, kurios e, leistų mūsų reguliavimo sistemą dar labiau suartinti vieną prie kitos, e, koordinuoti reguliavimą ir galų gale visą tai turėtų iš tikrųjų tapti bendra transatlantinė oro transporto rinka. Tačiau šitą rinką kol kas tai tebėra nesubalansuota, nes amerikiečiai dabar gauna daugiau privilegijų prieidami prie Europos rinko negu atvirkščiai. Taip pat e, kapitalo struktūra nėra tiesiogiai paskirstita, tolygiai paskirstita ir vėlgi europiečiai čia nukenčia. E, buvo sutarta, kad iki šių metų pabaigos bus pasiektas platesnis sutarimas, taigi labai svarbu spausti amerikiečius, kad darytų daugiau nuolaidų. Dabartinis rezultatas yra žingsnis teisinga linkme, tačiau tas disbalansas tebelieka ir E, pavyzdžiui, prieigos prie rinkos e, prasme pasiekta per mažai pažangos. Taip pat e, dėl galimybės potencialiai europiečiams kontroliuoti arba perimti kai kurias JAV oro vežėjų firmas. Taigi, kaip mano kolega minėjo, E, jeigu mes kalbame apie daugelį e, socialinių ekonominių sąlygų, iš tikrųjų mes negalėtume pritarti tokiam sutarimui, jeigu nebus e, garantuota, kad toliau bus siekiama tolesnių sutarimų ir sutarimo rezultatas turėtų būti geresnė prieiga prie rinkos Europos vežėjams, taip pat saugumo, keliaivių teisų užtikrinimo. Tai turėtų būti sąlygos, e, kurias mes turėtumėm kelti savo amerikiečiams kolegoms, e, kad jie darytų tolesnių nuolaidų. Ir be abejo, mes turime visokio arba palaikyti e, komisiją savo, e, jos darybų procese. Kita vertus, iš komisijos turėtumėm gauti visą informaciją, kaip vyksta darybų procesas. Ačiū. Dabar suteikiu žodį poniai Giziniai Meisner. Alde frakcijos vardu kalbės ši ponia. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė ponė komisijos narė. Jūs e, pristatėte šį susitarimą ir minėjote, kad buvo padaryta pažangos, o mes parlamente tai vertiname truputį atsargiau negu jūs išdėstėte. Tačiau iš principo galima pasakyti, kad yra labai svarbu, kad apskritai egzistuoja šis susitarimas. Kaip jau buvo pasakyta, 60 procentų, daugiau negu 60 procentų visos um, pasaulio aviacijos E, vyksta būtent tarp šių dviejų partnerių Europos ir Junktinių valstijų. Tam tikra problema partnerystėje yra ta, kad e, gali būti tam tikras santykių disbalansas ir negalime leisti, kad e, Junktinės valstijos e, savo kapitalių dalyvautų 49 procentais mūsų rinkoje, o mes savo ruoštų Junktinėse valstijose gerokai mažesniu, e, pavyzdžiui, 25 procentai. Ir e, mes E, dėl to dėrėjomės ir mums buvo pasakyta, kad jeigu norite prieigos e, prie rinkų, tuomet e, turite padaryti ir mums nuolaidų ir, pavyzdžiui, kitaip nustatyti taisyklės dėl triukšmo mažinimo, tačiau mes sakome, jog tai pas mus grindžiama subsidiarumo principu ir tu juo reikia, jį reikia atsižvelgti. Taigi mes turime dėrėtis ir galime dėrėtis toliau tada, kai esame vienodose pozicijose. Jūs minėjote e, aplinkos saugą, mes dar misijų priekybos e, srityje galime daug ko nuveikti. Taip pat socialiniai standartai, čia buvo nuveikta nemažai, buvo paminėti, paminėtos e, keleivių teisės, Ir konkurencingumas taip pat buvo minimas, o kalbant apie saugumą, aviacijos saugumą, aš vėlgi prisimenu e, duomenų apsaugą. Junktinės valstijos laikosi kitokio požiūrio apie šį dalyką. Mūsų nuomonės čia skiriasi ir mes norime, kad Junktinės valstijos atsižvelgtų į mūsų e, interesus. Junktinėse valstijose yra įprasta matyti, skenuojant visą kūną e, uždengiamas tik tai veidas, o pas mus tai yra absoliučiai neįmanoma. Mes norime, kad e, e, į, į mūsų poreikius būtų atsižvelgta, į mūsų reikalavimus būtų atsižvelgta ir aš tikiuosi, kad tolimesnėse dėrybose jūs atsižvelgsite būtent į mūsų reikalavimus. Ačiū. Eddig nem mondtam az időket, most Foster Jacklin. Ačiū. Iki šiol aš nežiūrėjau, ar jūs laikotės duoto uh, laiko, tačiau dabar labai griežtai tai žiūrėsiu ir perduodu žodį ponui, poniai Jacqueline Foster. Vienai minutiai. Susveikiname e, sėkmingą sutarimą ir be abejo, e, jūs esate visų pirma atsakingi už tarybą, taigi antrasis e, sutarimo etapas yra svarbus proveržis ir beliekai tikrai pasveikinti. E, be abejo, yra gerai, kad susitarta dėl tokių dalykų kaip prieiga prie rinkos. E, E, keliaivių saugumas ir panašiai, bet mane nuvylė kai kurie kiti aspektai, tokie kaip kabotašas ir panašiai. E, e, taip pat trūksta tokių nuorodų kaip ETS, e, e, dienos aktis režimus ir panašiai. Mes negalime išplėsti darybų e, apimties. Ir nors e, matome, kad darybos dabar pastumėjo į priekį, e, vis dėlto šiame sektoriuje dar tebėra tarpia padėtis, ypatingai Europoje. E, mes be abejo turime siekti kompromisu, tačiau tai neturi būti daroma bet kokią kainą. Turi būti ir gaunama, ir duodama. Todėl uh, mes e, pasakytumėm, kad e, komisija toliau tęstų darybą iki pilno liberalizavimo, kas būtų naudinga tiek vartotojams, tiek e, aviacijos kompanijoms, tiek ir mūsų. Ačiū poniai Foster, dabar žodį suteikiu ponui Mike Natras. Tačiau, kaip matau, jo nėra salėje, todėl pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Thank you. Fivia Adriana Ticau. Suteiksiu jai žodį, prašau. Ședinte de ședință, doamnă comisar, comunitatea... Pane Kadrė. Ačiū, pirmininkė. Europos bendryje ėmėsi reikiamų priemonių tam, kad būtų sukurtas lankstumas ir atvirumas šioje rinkoje ir kad būtų pasiekta e, nuseklumo civilinės aviacijos srityje tiek dvišalių, tiek daugišalių pagrindų. Kai dėl JAV ir ES e, sustarimai dėl oro transporto Taip, preliminarus sutarimas buvo pasirašytas 2010 m. kovo 25, kuriame numatyta pilnai atverti rinkas ir prioritetas teikiamas pirmą bendratarbiavimui e, oro pervežimo sistemų valdymo srityje, sasarnekšiam, e, siekiant užtikrinti, kad šios sistemos būtų tarpusavę suderinamos. E, ir sąveikautų ir tokiu būdu būtų mažinamas poveikis aplinkai. Šis sutarimas bus vienas iš pirmųjų pasirašytų jau vadovaujantis Lisabono sutartimi. Taip pat asmens duomenų perdavimas iš ES JAV turėtų e, remtis taptutiniais sutarimais, kurie turi statyminę galę, teisinio aktų galę ir tinkamai jie turėtų būti suderinti su Europos e, domenų apsaugos e, teisės aktais. Mes apgailestavome, kad e, keitimasis emisijomis nėra preliminarių sutarimo dalis ir reikalavome, kad būtų vykdomas papildomas darybos tam, kad ETS iš tikrųjų įsigaliotų jau 2012 metų. Na, ponė komisarė, pabaikite šią temą. Ačiū pirmininkė ir nuoširdžiai dėkuoju visiems pasisakiusiesiems už e, išsakytus komentarus. E, nepaisant to, kad metas vėlyvas, vis tik tai matome, kad e, šios temos tebėra žmonėms įdomios, jiems nebeingi. Buvo teisingai pastebėta, kad Europa ir Junktinės valstijos drauge apima maždaug 60 procentų visos pasaulinės e, oro transporto rinkos. Taigi iš tikrųjų jų poveikis, e, jų tarpusio santykiai yra labai svarbus, ne tik tai piliečiams, tiek jav, tiek, tiek es piliečiams, tačiau taip pat ir um, konkrečiai keleiviams, kurie naudojasi mūsų vežėjų paslaugomis. Ir e, turint omeny oro transporto reikšmę, mes galime be abejo rasti tam tikrų paralelių verslo sąsajose, e, taip pat dėl geografinio, dėl tradiciškai nustovėjusių kultūrinių verslo ir kitų ryšių, e, JAV ir Europa tradiciškai yra patys svarbiausi strateginiai partneriai ir dėl to ši strateginė transatlantinė partnerystė iš tikrųjų e, yra labai svarbus aspektas. Reikia užtikrinti, kad būtų įtvirtinti tie laimėjimai, kurie buvo pasiekti pirmojo etapo sutarimu. Uh, E, taip pat reikėtų sukurti stabilų e, pagrindą tolesniems santykiams. Daugelis kalbėjusių e, pabrėžė, jog ir toliau reikia tęsti šį suartėjimo procesą, siekti tolesnės pažangos. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš antrojo etapo sudarimo laimėjimų. Būtent tas faktas, kad numatytas tolesnių veiksmų planas, numatyta tęsti šį procesą. Na ir čia iš karto norėčiau atsakyti neskambėjusios klausimus, kad be abejo komisija būtų giliai suinteresuota dalinti su parlamento informaciją apie mūsų veiklą bendrame komitete, kadangi mes iš tikrųjų matome parlamento dalyvavimo reikšmę. Atverdami daugiau galimybių šią verslo šakai ir spręsdami iškilusias kliūtis, mes per sutarimą Dabar turėtume padėti atsigauti Europos oro vežėjų pramonį, e, kuri be abejo patyrė sunku metą dėl įvairiausių objektyviai iškilusių sunkumų. Na ir komisija, kaip ir daug pasakiusių, e, mano, kad antrojo etapo sutarimas toli gražu nėra tobulas. Tai yra svarbu žingsnis į priekį, bet tai yra toli gražu netobulas ir ne visatmentis sutarimas. Taigi, kaip daugelis kalbėjusių, komisija taip pat norėtų, e, kad e, e, įvyktų greitų pokyčių, pavyzdžiui, JAF ir Europos teisinėje aplinkoje, kur, kuri reglamentuoja mm, nusavybės teisę, teisę įsigyti arba perimti tam tikras e, aviacijos kompanijas, tačiau dėja gyvenimas diktuoja savo tempą. E, ne viskas vyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Na ir tą progą aš norėčiau išsakyti svarbę žinę šią auditoriją. Europa turėtų toliau spausti ir tikinėti Europo, e, JAV kongresą, kad reformos e, duoda savų vaisių, duoda naudos ir be abejo, čia Europa gali suvaidinti savo vaidmenį, to pačiu gali suvaidinti savo vaidmenį ir Europos parlamentas, tiesiogiai bendradarbiaudamas su JAV kongreso nariais. Taigi aš tikrai norėčiau e, kreiptis į Jūs e, ir paraginti e, tęsti šį dialogą teisė, kurios lygmenyje, kad būtų gyventi svarbiausi teisė, kur nežingsniai, kurie reikalingi. Buvo paminėtas duomenų apsaugos klausimas, taigi tiesiog protokolui galiu pasakyti. Tai nėra oro paslaugų sustarimo dalis, tai yra teisingumo ir vidaus reikalų srities dalykas, kuris be abejo yra labai svarbus klausimas, labai svarbus aspektas ir tolesnių diskusijų metu be abejo šiam aspektui mes skirsime didžiulį dėmesį. Na, dabar, ponia pirmininkė, aš norėčiau ties tuo sustoti, noriu dar kartą padėkoti parlamentarams už labai konstruktyvius ir labai naudingus komentarus. Ačiū. Ačiū. už tokį apibendrinimą. Norėčiau paskelbti, kad turime penkis